Kime prie šios savaitės darbo plano. Pirmininkų suėga. Panas Poselit, netrukus žodį jums suteiksiu. Pagal 137 straipsnį e, kovo 7 dieną buvo patvirtintas galutinis darbo tvarkės projektas, kol kas niekas nepateikė pasiūlymų, kaip būtų galima šią darbo tvarkę pakeisti. Panas Poselit, žodis jums. Prašome mikrofoną. Ačiū pirmininkė. Užsienio reikalų komitete jau daugelį mėnesių mes kalbame apie plėtrą. Kyla Serbijos ir Kosovo klausimai. Jau um, mėnes, jau daugelį mėnesių buvo svarstomi pranešimai, dėl kurių vyks diskusijos ir plenarinė sesija trečiadienį. Uh, na, o ketvirtadienį po pietų uh, be frakcijų žinios po pirmininkų saigos buvo atšauktas šis klausimas, nes e, buvo tiesiog susitarta, kad bus aptarto šalis nuo Egipto iki Ukrainos, na, o, o e, Kosovas ir Serbija buvo atidėti iki balandžio. Aš protestuoju, aš noriu kreiptis į pirmininkų suėgą ir prašau ateitie dirbti rimtai. Ponas Poselt, kaip ilgalaikis pirmininkų saigos dalyvis, aš jums turiu pasakyti štai, ką jūs e, nesisvaiz... E, aš e, noriu Jums pasakyti, kad gal Jūs nesisvaistykite išeidinėjimais. Yra daug įvairių priežasčių, dėl kurių mes nusprendėme šią šalis atidėti. Yra rimtų priežasčių. Ir iš tikrųjų šios šalis buvo atidėtos kitai plenariniai sesijai, bet užsirašėme Jūsų pastabas. Ar dar kas nors turėtų pastabų dėl šios dienos, dėl šios savaitės darbo tvarkės, prašom. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau e, pasiūlyti, kad diskusijos dėl uh, Kosovo ir Serbijos būtų atidėtos ne e, balandžio mėnesiui, o dar vėlesniam laikotarpiui. Tai yra kitam tūkstantmečiui. Gerbiamas kolega, na jūs kalbate apie be galo tolimus laikus. Aš turiu Jums pasakyti, kad Jūs savo prašymą turėjote būti pateikęs iki 16 valandos, taigi dabar Jūsų čia prašymas visai nerealistiškai nuskambėjo. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti, pana Sodį? Ačiū, brangus pirmininkė. Aš abejojau, šį kartą reikia pasisakyti, nes taip dažnai apie tai kalbu. Bet e, trečiadienį e, bus diskutuojama apie būsimąją e, vadovų tarybą. Taip pat bus diskusija apie vasario 7 ir 8 dienos vadovų tarybos išvadas. Mano klausimas būtų paprastas, todėl ar yra pakviestas tarybos pirmininkas Van Rompojus? Jeigu taip, ar jis pats atsisako atvykti? Aš manau, kad trečiadienio rytą, šį trečiadienio rytą būtų buvę itin derama jį čia matyti. Jis galėtų dalyvauti diskusijose su Europos parlamentu apie vasario pradžios tarybos, diskus, tarybos išvadas ir apie tai, kas įvyks artimiausioje taryboje. Aš labai apgailestauju, kad jo čia nėra, nežinau, kokia yra jo darbuotvarkė, bet kaip čia yra, ar mes jo nepakviečiam, ar jis atsisako atvykti. Ja, kolego. E, kolega Odi, jūs žinote, kad vyko išskirtinė pirmininkų suiga, kur ponas Van Rompoj iš karto po aukščiausio lygio susitikimo pranešė apie susitikimo rezultatus. Aš nežinau, ar trečiadienio diskusijos duotų dar daugiau kokiu nors rezultatų, negu kad tie, kurie buvo paskelbti pirmininkų suigoje. Taip pat turiu pasakyti, kad tarybos pirmininkas trečiadienį E, ruošis ketvirtadienio susitikimui Briuselėje. Kalbant apie Van Rompui, aš tikrai žinau, kad jūs labai norite, kad jis pas mus atvyktų, bet ponas e, Odi, jūs ko gero esate gana vienišas šioje kovoje. Ar dar kas nors e, norėtų pakomentuoti darbo atvarkę? Ne? Gerai. Tai tuomet skelbiu, kad darbo atvarkė patvirtinta tokia, kokia ji yra dabar. Labai ačiū. Dabar galime pradėti. E, mūsų bendras diskusijos apie tarptautinę e, moters dieną. Kolega, prašom. Jūs turite įsijungti mikrofoną. Nu. Nu Aš norėčiau pasiskūsti, kad šiame parlamente yra E, diskriminuojama mano nacionalinė kalba, airių kalba. Jau šešerius metus tas procesas trunka. Europos parlamentas turi savo svetainę 22 kalbomis, bet vienos kalbos toje interneto svetainėje nėra. Nors e, per ministrų tarybą ir komisiją tai galima rasti. Ja, jetzt, Herr Gallagher, Ponas Haleger, Na, man atrodo, kad e, tai visiškai nesusiję su mūsų nagrinėjama tema. Jūs negalite šiaip jau imti ir šokti, pasisakydamas kitokiais klausimais. E, mūsų internetinis puslapis nėra įtrauktas į e, šios dienos darbo atvarkę. Taip, jūs į mane kreipiatės ir aš to, aš jūs išklausysiu, mes tikrai rasime sprendimą, bet dabar norėčiau, kad padiskutuotumėm apie Tarptautinę moters dieną. Uh, ir suteiksiu žodį pranešėjai Mora Šartie. Prašom. So, wo ist Frau Morin Chartier? Bitte sehr, Sie haben. Merci, Monsieur le Président. Ačiū, ponė pirmininkė. Visų pirma, aš noriu pasveikinti ponę Vivian Vreding, kuri yra Europos komisijos e, vicepirmininkė. E,